Damen und Herren, ladies and gentlemen, please take your seat. Mr. Bild, can I have my speech? Hello. Hej. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Ponios ir ponai, labai džiaugiuosi, kad galime dalyvauti posėdėje kartu su ponu kiltų Švedijos ministro pirmininko. Kalbėsime apie Europos taikos institutą. Žinoma, galima kalbėti ne tik tai apie šitą taikos institutą, bet tą pačią progą aptarti ir kitus klausimus. Tai pavyzdžiui, kaip uh, uh, sprendžiami užsienio reikalų užsienio politikos klausimus, tai būtent, kas Sirijoje vyksta, tai kaip švietimo klausimai sprendžiami. Tai, aš manau, kad tai atitinka taikos instituto principus, būtent dalyvavimas tokiuose reikaluose. Tai ir m, būtent reaguojant į neigiamą arba teigiamą vystimasi demokratijos srityje, visą tai, kas vyksta mūsų rytų kaiminėse. Aš manau, kad apie tai visą tai mes galime dabar padiskutuoti nes e, manau, kad čia mes galėtume suderinti su e, ataskaita dėl užsienio reikalų politiką suderinti, kurią mes priėmėme Europos parlamente. Aš manau, kad e, mes atsižvelgdami į šiuos pavyzdžius, kai sprendžiamas tos problemos, mes galėsime pritarti, sakykime, tam ir taikos institutui įsteigimui. Taigi ačiū, kad radote laiko atvykti pas mus ir suteikiu jums žodį. Elmar, um... Ačiū pirmininkė Elmarai. Man visuomet e, labai smagu pas Jūs atvykti. Šiandien atvykau dėl seminaro, kuris vyks šiandien. Jame kalbėsime apie Europos taikos instituto sumanimą. Bet aš manau, kad mes galime diskusiją ir išplėsti. Europos e, taikos instituto sumanimą reikėtų vertinti platesnėme kontekste. Ką galime padaryti, kad sustiprintume ES kaip saugumo, taikos, stabilumo, žmogaus teisų mūsų kaiminystėje įtvirtintoje. Ir dabar e, žinome, kad procesas bus ilgas, net ir Roma staiga neatsirado. Ir e, žinau, kad taikos institutas nebus įkurtas taiga taip pat. Mes kaupėme kompetenciją, kvalifikaciją, kuriame institucijas palaipsniui ir stengiamės, kad jūs dirbtų kuo geriau. Europos taikos institutas e, turėtų būti vertinamas kaip vienas iš e, instrumentų būtinų, kad Europa veiktų kaip orkestras, įtvirtindama savo vertybės e, pasaulyje. Dabar norėčiau grįžti prie kai kurių klausimų, kuriuos e, jau esame aptarę. Dauguma mums aktualių klausimų yra aptartų vadinamame broko dokumente, jeigu neklystu. Mano nuomonė, jis buvo labai geras ir įdomus, jis atspindi ne tik jūsų nuomonę, bet ir daugelį kitų mūsų kartu iškylančių iššūkių. Taip pat noriu pridurti, kad aš gana daug prisidėjau kada daug naudos gavau iš jūsų rengiamų ir dabar svarstomų dokumentų, pavyzdžiui, interneto klausimas užsienio politikoje. Tas klausimas mums įtin rūpi ir džiaugiamės, kad Europos parlamentas rengia kibernetinio saugumo e, dokumentą. Šis klausimas artimiausiais metais e, taps vis svarbesnis ir svarbesnis. Ir paraleliai e, galėtume prisiminti e, E, kaip parlamentas traktuoja BUSP ir ESGP klausimus. Prisimenant Gimnich susitikimą, kuris, mano nuomonė, buvo kaip visuomet puikus pasikeitimas nuomonėmis tarp užsienio reikalų e, e, ministrų, bet skiriame nemažai laiko ir kai kuriems horizontaliesiems klausimams, kurie neretai yra pamirštami. Dažnai vyksta diskusijos, kurios yra labiau geografinės, sakom, kad yra tokia problema toj pasaulio vietoje, kita kitoj. Bet dabar mes e, pradėjom kalbėti apie tokius horizontalius klausimus kaip internetinė laisvė. Ir e, taip pat kalbėjome apie vandens problemas skirtingose pasaulio dalise, apie švietimo e, sistemos gerinimo politiką, prie kurios mes galėtume prisidėti kaip europiečiai. Ir be abejonės vyko pati diskusija apie Siriją ir apie tai, kas ten galėtų būti padaryta. Bendrai, manau, mes susidurėme su gana sudėtingu laikotarpiu. Turiu galvoje, mes, europiečiai, politikai, diplomatai. Pasaulio ekonomika nebėra tokia, kokia buvo, pasaulio politika nebėra tokia, kokia buvo. Tai turi įtakos ir mums iškilantiems iššūkiams, ir mūsų tam tikrą prasme patikimumui. Europos švelnioji gale buvo Europos e, sėkmės e, magnetizmo E, šaltinis. Taip mes galime propaguoti taiką ir klėstėjimą. Visa tai išlieka, tačiau nepamirškime, kaip per žymėje Clinton kampaniją buvo pasakyta, E, būtent ekonomistai yra dabar svarbiausi. Viskas priklauso nuo to, ar mes sugebėsime vėl išjudinti ekonomiką, ar mes sugebėsime iš naujo apibriežti būsimąją Europos švelnėje galę ir magnetizmą, ne tik artimuosiuose e, kaimininiuose regionuose, bet ir toliau. Taip pat turime galvoti apie kaimininėms regionams daromą įtaką ir ten vykdomą politiką. Tai itin svarbu. Jeigu mes e, būsime veiksmingi e, užsienio politikos veikėjai artimuosiuose kaiminėse valstybėse, mes e, susikursime daugiau patikimumo tolimesnėjame užsienyje, jeigu galima taip įvardinti. Jeigu esame nepatikimi, mes negalime turėti jokios perspektyvos. Kartu su Štefanu Fiule Ukrainoje mes anadien buvome susitikę su vietos e, valdžia ir patvirtiname, kad toliau e, dirbsime taip, kaip dirbome iki šiol su šia šalimi. Esame pasiryžę prisidėti prie jos raidos. Turiu pasakyti, kad per visą eilę susitikimų e, su Štefanu Fiule, kuris atstovavo komisiją, Elmeru Broku, kuris atstovavo, jūs nežinau, ar jūs galite pritarti tam, bet jis teigia, kad jūs visus atstovauja. Uh, Aš negaliu teikti, kad atstovauju tarybą, bet aš esu tarybos narys, kaip ten bebūtų. Ir tai mes e, kalbėjom apie trijų ES ramščių e, ypatingus atstovus. Ir mes susitikome su prezidentu Janukovičium, pavyzdžiui, tas susitikimas buvo ilgas, gana sudėtingas, pozicijos buvo labai aiškios. Manau, kad per tokius susitikimus mes susikūrėte tam tikrą reputaciją, tarsi e, mes galime įtakoti, išjudinti reikalus. E, rytinėje kaiminystėje mūsų laukia e, svarbus rinkimai, netrukus vyks rinkimai Baltarusijoje. Tikimės, kad tie rinkimai bus sąžiningi ir teisingi. Jeigu kas nors tikite, kad tai bus, gal pakelkit ranką, bet nematau nei vieno, kuris drįstų tai pasakyti. Iškyla tik klausimas, kiek problematiški bus tie rinkimai. Padėtis e, yra tikrai e, liūdinanti ir mes tik tai galim galvoti, kaip e, pagerinti padėtį. Gruzijoje spalio pirmą dieną ten irgi vyks rinkimai. Su Lenkijos užsienio reikalų ministru ir keletų kitų ministrų lankėmės Gruzijoje savaitgalį. Ir žinant, kiek sunkumų yra toje šalyje, galime tik įsivaizduoti, kad spalio pirmosios rinkimai bus geriausi istorijoje. Padėtis nebus tobula, kalbame apie Kaukazo regioną. Bet galiu pasakyti, kad yra kopiama aukštyn tais tobulėjimo laipteliais. Ir e, kyla tai šaliai dar ypatingų sunkumų. Rinkimų e, kovoje kovoja e, žmogus, kurio asmeninis turtas priliksta maždaug e, Gruzijos vidaus, bendram vidaus produktui. Taigi, kaip galima išvengti nesažiningumo. Daugiau negu 2000 stebėtojų jau yra paskirti darbui per Gruzijos rinkimus, tikimės, kad kokybę tai pagerins. Uh, Spalio 28 dieną svarbus rinkimai vyks ir Ukrainoje. Pažiūrėsim, kaip ten reikalai susiklostis. Kai anadien lankėmės e, toje šalyje, komisija, e, Elmeras iš Europos parlamento ir aš pats, labai aiškiai pasakėme, kad norime laisvų ir sąžiningų rinkimų. E, galima tiesiog paklausti, ar apskritai įmanoma tokius rinkimus suorganizuoti, kai pagrindiniai politikai yra kalėjime. Mes nesileidome į detalės, bet mes pasakėme, kad bus tenkinami vienokie ir kitokie standartai. Ir tai, kaip jūs organizuosite rinkimus, nulems tolimesnius santykius tarp ES ir Ukrainos. Lapkričio mėnesį susitikus užsienio reikalų ministrų tarybai apie tai kalbėsime ir pažiūrėsime, kaip tie rinkimai išsirutulios. Toliau, žvelgiant į rytus, turime pasveikinti Moldovą. Nepaisant sudėtingų aplinkybių, ta valstybė e, juda į priekį gyvendama europietišką reformų darbo atvarkę. Mes galime juos paremti, nes to šalies padėtis yra turbūt sudėtingesnė negu kitose Kaukazo šalise. Labai didelė įtampa Armenija ir Azerbaidžianas. E, E, nepasiduoda ES įtakai. Mes žinome, kas dedasi Kalnų Karabahe, bet akivaizdu, kad e, turime ieškoti sprendimų. Dar toliau, e, gal netgi dar artimesnėse regionuose ES turėtume stebėti vykstančius politinius pokyčius Balkanuose. E, yra ratifikuojami svarbus europiniai dokumentai. Šiandien Švedijos e, ministrų kabinetas, e, nepaisant to, kad manęs nėra, o galbūt kaip tik dėl to, nusprendė pateikti Europos parlamentui, ne Europos, o Švedijos parlamentui ratifikuoti Kroatijos stojimo Europos Sąjungą sutartį. E, tas sprendimas bus dabar svarstomas ir bus priimtas per artimiausias savaitės ir tas ratifikacijos procesas eis iš vienos valstybės narės į kitą dėl kitų Balkanų valstybių. Svarbu, kad nuolat būtų kažkas daroma Galima detaliau pristatyti žingsnius, kurių reikia, bet mano nuomonė, jeigu kai kurios šalis ir turės nueiti labai ilgą kelią, o tas kelias bus ilgas, tai yra neišvengiama šiais laikais, labai svarbu, kad nuolat būtų išvengiama po žingsnelį prieki, kad tos valstybės suprastų, kad um, perspektyva egzistuoja, uh, Ne greitis nulems ją, bet e, nuolatinis judėjimas. Negalima sustoti, negalima e, visko užblokuoti. E, judėjimo greitis priklauso nuo nuopelnų. Bet ir ten mes kalbame apie tai, ką vadiname horizontaliaisiais klausimais. Infrastruktūros problemos. Žinau, kad dėl jų Balkanuose kyla labai daug įtampos. Komisija stengiasi kaip galėdama leisti Balkanų šalims integruotis ekonomiškai, energetiškai ir transporto požiūriu. Tai bus nepaprastai svarbu ateityje, bet to kyla rimti iššūkiai dėl tos pasaulio dalies organizuoto nusikalstamumo reikėtų galvoti, kaip e, efektyviau padėti tiems, kurie bando kovoti su organizuotu nusikalstamumu skirtingose valstybėse. Tai mes jau esame darę. Taryboje diskutavome, ar dabar e, valstybėse besirengiačiuose įstoti į Europos Sąjungą e, yra daroma tai, ko reikia, yra įstatymai, popieriuje viskas, kas reikia, yra surašyta, bet ar veikiama pakankamai, ar daroma tiek, kiek reikia, mes tengiamės išvelgti, kas e, tose šalise praktiškai vyksta. Turkija yra kita svarbi mūsų partnerė daugeliu skirtingų būdų, tai viena dinamiškiausių E, ekonomika, ekonomikų Europoje, bet to tai yra labai svarbus užsienio politikos veikėjas. Pirmųjų rangų partneriai ir ES ir Junktinėms Amerikoms valstijoms ir pasirengimo ES narystiai veiksmai prisideda prie to. E, visoje šioje geografinėje uh, E, erdvėje tarp Nilo ir Indo upių iškyla daug e, rimtų iššūkių. Ir jeigu pažvelgtumėte į tą regioną, e, turėtumėt labai nemažai problemų matyti. Egiptas, manau, jis kelia tam tikrą susirūpinimą, tačiau uh, Anadien Briuselėje laikėsi prezidentas Mursis ir yra tam tikrų gerų ženklių. E, Egiptas šiek tiek juda į priekį dalyvaujant ES. Mes turime toliau dirbti su jais jiems e, suprantama reikia finansinės paramos, kad jie galėtų įvykdyti ekonominės reformas, kurios yra gyvybiškai svarbios Egipto ateičiai ir visam regionui. Nes jeigu Egiptas neišsispręs savo problemų, ekonominių problemų, žinant, kokie demografiniai pokyčiai toje šalyje vyksta, tai vykdyti politiką toje šalyje e, po penkių, šešių, septynių metų bus nepaprastai sudėtinga. Taigi politinis darbas su ta šalimi yra svarbus, bet ir ekonominis bendradarbiavimas nemažiau reikšmingas. Matome, kad šiek tiek stagnuoja tai, kas iki šiol yra vadinama artimųjų rytų taikos procesas. Kažiar tai taikos procesas, mano nuomonė, kažiar tai yra procesas atskritai, bet e, vis tai dar įvykiai dedasi kažkokie artimuosiuose rytuose, įtampa, įtampa vis didėja. E, E, matome, kad alternatyvų dviejų valstybių sprendimui e, lieka vis mažiau ir mažiau, laikas eina, niekas nevyksta. Ir e, tada turim suprasti, kad ateityje reikalai bus dar sudėtingesni, negu buvo anksčiau. Europos vaidmuo čia yra nepaprastai svarbus. Catherine Ashton ir jos rėmėjai šiuo klausimu labai aktyviai dirba, bet dėja ne viskas mūsų rankose. Sirija. Švelniai tariant, tai yra labai rimtas uždavinys mums, mūsų politikai, mūsų sąžiniai, sakyčiau, tai yra tam tikras iššūkis. Plačiai kalbant, galėtumėm sakyti, kasgi vyko Sirijoje, kaip ir daugelie uh, E, artimųjų rytų valstybių. Ten buvo sukurtos pasaulietiškos diktatūros. Mes norime, kad e, tos diktatūros būtų pakeistos pasaulietišką demokratiją, bet reikia suprasti, kad egzistuoti gali ir islamo demokratija. Mano nuomonė, tai e, jau yra pakankamai gerai, bet išliktų tam tikrų sunkumų tokiu atveju. Tačiau e, rizika yra ta, kad atsiras religinis susiskaldimas toje šalyje. Jeigu taip atsitiks, tai religinė fragmentacija nuo Beiruto iki Basramo, iki Bahreino turės labai rimtų padarinių regionui e, dar ir tolimoje ateityje. Ką mes darome? Humanitarnė pagalba yra tiekiama ES valstybės narės, yra lyderės padedant pabėgėliams, siekiant padėti Sirijos žmonėms žiūrime, kaip mes galėtumėm padėti. Vyriausybė daugiau nebekontroliuoja pagalbos. Mes norime, kad ta pagalba būtų geriau organizuojama ir pasiektų žmonės. Parama politiniams procesams, jeigu yra tokių procesų. Kofenanui to padaryti nepavyko, nes, e, e, kaip žinome, nuolatinės narės buvo susiskaldžios. Ponas Bahimi E, jis yra vienas iš svarbiausių regiono veikėjų ir e, su juo susitiksim New York'e kitą savaitę ir jis pasakys, ar jo nuomonė yra įmanoma toliau eiti politiniu keliu. E, tai yra turbūt vienintelis būdas išvengti visiškų skerdynių. Kalbu apie pagalbą regionui, ne tik apie Siriją. Visas regionas kenčia nuo pabėgėlių, nuo smunkančių, žlungančių ekonomikų, uh, nuo politinių, religinių e, trinčių ir įtampos. E, aktyvesnis darbas su Libanu yra nepaprastai svarbus. Tai, turbūt tai yra jautriausia valstybė regione, bet nepamirškime ir Jordanijos, jai tenka labai didelė nažda Irako, kuriame politinių problemų skaičius per pastaruosius mėnesius tik išaugo. Be to matome kad e, tos valstybės labai smarkiai kenčia nuo įvykių Sirijoje. Na ir žinoma, Turkija. Ji taip pat turi apsiimti tam tikrą problemų naštą. Tai yra e, vienos iš pagrindinių mūsų spręstinų problemų. Bet bendrai galiu pasakyti, kad pažvelgus į šiuos e, klausimus, į šias problemas, pažiūrėkime į Amerikos rinkimų kampaniją Visai pagristai aš matau, kad Amerikos rinkimų kampanijoje dominuoja ekonominiai klausimai. Bet aiškiai susidaro įspūdis, kad JAV e, apetitas toliau vaidinti aktyvų vaidmenį skirtingose pasauliuose dalise sumažėjo lyginant su praeitimi. Kai kas tuo pasidžiaugs, mes galime juos suprasti. Bet tai reiškia, kad poreikis Europai būti aktyve ir e, sugebėti veikti tik išauks, nes e, tai yra svarbu mums patiems, mūsų interesams, europiečių interesams ir vertybėms. Tai, kai mes darome su JAV dar e, yra svarbu, bet dar turim nepamiršti Europos vadinamosios globalinės strategijos. 2003 metais jau labai seniai buvo priimtas sprendimas dėl Europos saugumo strategijos. Tai nėra blogas dokumentas, bet 2003 metai jau seniai buvo. Ir atėjo pats laikas sukurti naują Europos saugumo strategiją. Taryboje matom tam tikrą nenorą, kad taip atsitiktų, daug kas bando komplikuoti situaciją. Bet taigi, ką mes padarėme? Keturios vyriausybės - Švedija, Lenkija, Italija ir Ispanija - pareiškė, kad reikia inicijuoti kitą procesą, kuris būtų laisvesnis, jis būtų institucijų viduje kuriamas, bet tuo pat metu jis būtų platesnis. Todėl mes prašome mūsų keturių valstybių užsienio e, politikos ekspertų sutelkti jėgas ir iki kitų metų pavasario parengti Europos globalę strategiją tai ne tik saugumas. Mes taip bandome palaikyti ryšį su kitomis pasaulio dalimis ir padaryti savo įtaką, pasinaudodami tomis priemonėmis, kurias turime ir naujomis priemonėmis, kurios bus sukurtos. Kitų metų pavasarį sukurtas dokumentas turėtų būti įterptas į formaliuosius procesus, vykstančius taryboje, komisijoje, parlamente ir kitur. Ir tada, kai pasieksime 2014 metus, tie metai bus labai svarbus. Uh, ES institucijom, nes bus rinkimai, naujos e, komis, naujų komisarai, ateis naujų, naujų pareigūnai. Bet e, taip pat turime suprasti, kad bus lygiai šimtas metų praėję po Sarajevo, po pirmojo pasaulinio karo pradžios. Ta katastrofa e, smogė taip, kad Europa dar iki šiol po jos atsigavinėja. Tai yra m, mm, tokios nedidelės iniciatyvos, kurios gali padidinti ES kaip pasaulinės veikėjos potencialą. Ačiū, Elmarai. Herzlichen Dank für diese Darlegung, die Ačiū už šios paaiškinimus. E, iš esmės mes nedaug, nedažnai girdime tokią išsame informaciją šiame komitete. Kalbėtojų sąrašas yra milžiniškas - 14 kalbėtojų. Aš pasiūlyčiau iš tikrųjų užbaigti dabar kalbėtojus tiek, kiek įrašyta, tiek ir kalbės. Ir sakyčiau, kad pusantros minutės turėtų būti skirta vienam kalbėtojui. Ir galbūt netgi kalbėsime trumpiau, nes kitaip neišgirsime atsakymo. Pone Salafranka, jums pirmiausia žodis tikimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė užsienio reikalų ministrė. Labai smagu matyti Jūs tokia entuziastinga ir ryštinga. Jūs puikiai informuotas, kas vyksta parlamente, jūs žinote, kad e, egzistuoja toks pono Broko pranešimas, jūs žinote e, skaitmeninę darbo atvarkę, taip pat užsienio politikos rytyje jūs e, pateikė daug informacijos. Taigi, bet kokiu atveju mes turime siekti savo prioritetų ir m, būtent Europoje. Jūs kalbėjote apie e, šiaurinę E, Europos dimensiją ir apie e, rinkimų stebėjimo misijas e, Grusijoje ir kitose valstybėse. Tai būtent tai yra mūsų Europos kaiminysės politika, tai yra pakankamai didelis prioritetas. Jūs taip pat atkreipėt dėmesį į Junktinė Amerikos valstybių prezidento rinkimus, paminėjote ekonomikos reikšmę. Ir e, iš esmės iš to viso aiškėja, kad mūsų e, užsienio politika turėtų remtis tuo, kad mes turėtume išspręsti visų pirma savo vidinės problemas. E, ponas Baroso praėjusią savaitę pasakė, kad e, G20 e, e sustikime e, rusai ir e, Kinai pasakė, kad vis dėlto reikia išspręsti savo pačių problemas prieš įmatis užsienio politikas. Ir mes e, turime pasakyti, kad mes esame didžiausiai importuotojai paslaugų ir prekių. Be to, mes esame taip pat ir dideli eksportuotojai, todėl mes esame patikimi partneriai įvairioms valstybėms. Į mus visi žiūri pasaulyje. E, Europos išorės veiksmų tarnyba būtent tai irgi atkreipė dėmesį ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Kaip, kaipgi jūs e, vertinate Europos išorės veiksmų tarnybos e, E, veiksmų tarnybą. Pone Gomeš. E, Pone Piltai, jūs kalbėjote apie švelnėje galę Europoje, kad jie yra priklausoma nuo ekonomikos. Aš sutinku su jumis. Tai kodėl Europos Sąjunga nieko nedaro kovodama su mokesčių rojais Europos Sąjungoje arba Europoje? Nes tai būtent e, turėtų būti kova su korupcija, tai yra mūsų piliečių naudai tai yra būtent susiję su vystimosi politika. Tai galėtų būti vienas iš mūsų tikslų, tačiau mes negalime užmerkti akių prieš šitas juodasias skylės, kur tarpsta iš mūsų mokesčio e, mokėtojų pinigų diktatoriai visame pasaulyje. Dabar e, hmm, prisiminkime o, e, Etiopiją. Jūs sakėte, kad jūs gailėtės, kad mirė diktatorius Etiopijoje Melis Nanavi. Aš manau, kad e, jūs e, prisimenate, kai buvo ten suimti du švedijos žurnalistai. Jūs žinote, kad dabar Etiopijos žmonės iš esmės e, turėtų lengviau atsikvėpti. Mes turėtume skatinti Etiopijos demokratėjimo procesą. Mes turėtume e, kreipti daugiau dėmesio į Afriką, nes dabar mes e, praktiškai juos paliekam nuo šalyje, nes jie ne europiečiai. Žinoma, dėl Sirijos sutinku su jūsų požiūriu. Tačiau ką jūs e, darote siekdami, sakykime, gyveninti saugumo tarybos reformą? Europos Sąjunga galėtų pradėti šitą procesą, kad būtų reformuota balsavimo tvarka saugumo taryboje. Pone Oiland. Ačiū. Mm, pirmininkė, ponė ministrė, aš e, visiškai sutinku su jūsų ES e, vaidmens pasaulyje vertinimo. Iš tikrųjų, jisai keičiasi. Tačiau vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra mm, Kalnų Karabachas. ES vaidmuo šioje problemoje iš tikrųjų labai ribotas. Aš manau, kad dabar yra pats geriausias laikas sustiprinti uh, Mm, būtent prancūzų dominavimą toje Minsko grupėje. Kitas dalykas, e, tai aš norėčiau informuoti jūs ir paprašyti jūsų pagalbos bei paramos, nes šį rytą šiame e, komitete mes priėmė, priėmėme rekomendacijas dėl e, Magnitskio bylos. Jūs žinote, kad užsienio reikalų komitetas sutinka kad spalio mėnesį dabar bendras sprendimas būtų priimtas dėl Maknyskio bylos plenarinėme posėdėje. Ir e, visa, e, iš esmės dabar galutinis sprendimas yra tarybos rankose. Aš prisimenu, e, kad jūs kaip tik domėjotės šią bylą prieš, me, prieš keliarius metus ir tikiuosi, kad jūs pritarsite mūsų rekomendacijai ir kad bus im, imtasi sankcijų prieš tuos pareigūnus, kurie yra kalti dėl Magniskio mirties taip pat e, prieš korumpuotus pareigūnus, e, kurie negerbė žmogaus teisų. Ir kad bus taikomas jiems atitinkamos sankcijos, kurias mes numatėme. Aš, aš tikiuosi, kad jūs e, būtent tai ir informuosite tarybą apie tai kuo greičiau. Laikykitės nustatyto laiko, nes kitaip net negalės atsakyti mums, ponas ministras. Ačiū, ponė ministra, ačiū, kad atvykote pas mus, prieš kalbėdami apie taikos institutą, norėčiau paminėti e, Baltarusiją. Žinote, kad ESBO e, e, buvo užsieima šią problemą. Jūs žinote, kad į šią valstybę, tai yra Baltarusiją, nebuvo įleisti keli kolegos, vienas iš mūsų Bundestago narių, tai yra žemutinio Vokietijos parlamento rūmų narių. Tai, tai, kaip žiūrite į tą problemą? Dabar dėl taikos mm, instituto. Uh, Iš esmės, čia mes turime spręsti ir ekonominę krizę, e, būtent įvairiomis priemonės, o taikos institutas e, būtent turėtų prisidėti prie to, kad e, būtų vystomas tas pats Europos projektas, tai būtų vienymosi ir sąjungos projektas. Ir aš manau, kad mes turėtume daugiau pasistengti skatindami taikos procesą kitose bendryjose. Aš manau, kad krize nesumažės bet e, sumažės visų pirma mūsų lėšos, kurios skirtos yra toms krizėms spręsti numatytos. Taigi, ir mes e, būsime priversti net gintis karinių priemonių. Mes iš esmės turime e, investuoti daugiau į krizių sprendimą, kol jos dar netapo katastrofiškomis. Tam reikia atitinkamų priemonių rinkinio. Bet jos neturėtų dubliuoti tos priemonės, kitų priemonių, kurias mes jau turime. Ir uh, E, turi būti sukurti pajėgumai, kurių mes dar neturime. Aš norėčiau pabrėžti e, kelis dalykus, kurias užsimtų taikos institutas. Tai būtent e, tarpininkavimas dialoguose. Mes iš esmės lankščiai ir greitai turėtume reaguoti, tai mūsų specialus atstovai turėtų reaguoti į atitinkamų šalių reikalavimus ir pasidaryti savo patirtimis, sprendžiant konfliktus. Taigi, iš esmės, Mes e, nenorėtume kurti didžiulės institucijos, mes remtumėmės valstybių narių paramą ir nevyriausybinio institucijų paramą. Ir tai, taip tęstume Europos integracijos procesą. Um, on the, on last, um, I agree. Aš sutinku dėl jūsų paskutinės pastabos. Visiškai sutinku. Jūsų pastebėjimai savalaikiai. Žinoma, e, galbūt e, daug kas priešinsis tam, kad mes kištumės į konfliktus, bet kaip tik ir dėl to svarbiau yra imtis prevencijos, kad mes tik sustiprintume savo turimus įrankius ir gebėjimus veikti. ES dėja yra tik tai vienas, viena e, paveikslo sudėdamoji dalis, vienas veikėjas. Mes Taip pat turėtume e, imtis priemonių ten, kur diplomatiniai veiksmai nebegali padėti. Vienur mes priemonių turim, kitur ne. Kalbame apie situacijas, kur ta švelnioji gale. Tačiau mes neturime įrankių tarpininkavimui, taikos procesams, kuriuose dalyvautų Europos Sąjunga. Taigi mintis yra tokia ir aš su ją sutinku. Dėl Rusijos Norėčiau tik pasakyti, kad jūs tikrai ėmėtės priemonių dėl Magnitskio bylos. Aš tik tai pasisakyčiau taip, kad e, nenorėčiau, kad sumenkinumėte šią, e, šio įvykio reikšmę, nes jisai labai reikšmingas. Kita diena buvau Maskvoje Ir primenu tai, ką Ašton minėjo Strasbūrė plenarnėje sesijoje, ji aiškiai pasakė, kad tai, kas įvyko Maskvoje, yra akivaizdu. Jinai Maskvai pasiuntė aišku signalą ir mes turėtume ją paremti. Buvo uždaryti e, es atstovybės Maskvoje nes mes aiškiai pasakėme, kad tai neprimtina tai, kas įvyko Maskvoje. Taip pat e, Navalny buvo kartu ir čia žinoma susiję ir kitos bylos, kurios yra politinio pobūdžio. Svarbu atkreipti visuomenės dėmesį į šios politinius įvykius. Magnitskio byla yra tragiška, bet yra ir kitų bylų, jų e, privalu nepamiršti. Vėlgi ta ekonomika, švilnioji galia. Tiek čia daug dalykų. Nekalbėsiu apie tai, kaip reikia reformuoti Europos ekonomiką. Deja, tai irgi reikia padaryti, bet mes turime bet kokiu atveju sustiprinti mūsų ekonomiką, išspręsti demokra, demografinės problemas, reformuoti pensijų ref, sistemas. Atrodo, kad e, šiaurinės ES valstybės puikiai su tuo susidorojo, bet e, prieš 20 metų situacija buvo visai netokia. O kas bus po 20, vėlgi mes nežinome tie dalykai, kurie yra suprantami, mes turime juos įspręsti, pažiūrėjau, Baltijos valstybėse ėmėsi pamatinių pokyčių reformų ir dabar jos atsistojo. Štai ko reikia daryti. Turime individualias konkrečias valstybės. Reikia solidarumo, reikia bendradarbiavimo ir tikiuosi, kad mes esame gerame kelyje. E, mes įsaugome tam tikrų galių balansą Iš išorę žvelgiant mūsų ekonomika buksuoja, bet nepamirškime, e, ką, su kuo susiduria ir JAV, kokie ten laukia rinkimai. E, JAV valstybės e, skola yra gerokai didesnė nei mūsų. Žiūrėkime, kur link krypsta Kinijos ekonomika, kaip jinai e, milžiniškai žingsniais vystėsi, bet e, nėra jokių garantijų, kad jinai taip greit plėtosis ir toliau. Įrodos, kad ten vyksta pokyčiai. Toliau Rusija nebūtinai yra didžiausia pasaulio ekonomika, bet joms, jiems nepavyko divers, diversifikuoti ekonomikos tiek mokslinės, tiek e, žmogiškos srities, jie nesugebėjo diversifikuoti savo ūkio, viskas priklauso nuo eksporto, nuo dujų ir pamatiniai klausimai ten neįspręsti. Žiūrėkime verčiau, ką mes turime reformuoti ir koks yra kontekstas a, e, išorėje. Žinoma, kad ir kiti turi spręsti panašias problemas. Nepamirškime, gyvename viename, e, vienoje planetoje, globalioje, kurioje problemos panašios. Taigi, jeigu mums pavyktų pakeisti savo šalių ūkius, tai tik tai sustiprintų mūsų galės. Buvo labai puikus komentaras, kur buvo kalbėjo apie bankus, tai buvo kalbėta apie Europos e, galių sustiprina. Tai, kas buvo pasiekta per pastarosius dešimtmečius, galėjo būti neva puikiu pavyzdžiu kitoms pasaulio valstybėms. Etijopija. E, galbūt mums čia ir reikėjo imtis daugiau priemonių nei buvo padaryta iki šiol. Šalis sudėtinga, istorija audringa. E, Nigerija yra svarbiausia, o Etijopija eina antro, an, ir antroje vietoje pagal svarbą Europos Sąjungoje. Tai yra svarbi valstybė. Ar yra galimybė e, pakeisti politinę sistemą? Galbūt, nežinau. E, žinau, kad JAV turi e, veda konstruktyvų dialogą su Etijopijos e, vadovybė. Yra Alex Šonder, toliau kiti asmenys, kurie prisida prie šio dialogo ir matysime, ar mes galime sustiprinti tą dialogą, paskatinti žmogaus teisės ir užmėgsti glaudesnius ryšius. Buvo kalbėta apie tą pusiausvyrą, ar mes ją galime išlaikyti. Žinoma, be jokios abejonės ekonominė krizė įtakoja mūsų reputacijai. Yra pažangos e, užsienio ir saugumo politikoje dabar kūrima vis naujų delegacijų ir mano kolegos tą patį atliko. Kaip pavyzdžiui, aš vykstu į Pakistaną ar Afganistaną, tai su, pasikviečiu su savimi ir ES ambasadorius. Ir prašau iš jų pagalbos rengiant savo pranešimus. Taigi nesakau, kad Visi taip elgesi. Gal didžiosios šalis taip ir nedaro, tačiau tai yra vienas iš būdų, kaip mes galim sustiprinti savo pozicijas. Toliau, klausimas dėl tarybos. Ką mes ten e, galime nuveikti? Kol kas e, nuveikėme mažai. Kol kas neįmanoma, kad mes turėtume nuolatinį atstovą Junktinių tautų saugumo taryboje. Kaip nuolatinį atstovą anksčiau ar vėliau aišku, kad saugumo taryba turėtų pamastyti, kaip jinai turėtų keisti savo darbo pobūdį. Ačiū, dabar Mm, kiti kalbėtojai, pamečiau sąrašą, ponė Danžanai, jums žodis. Dėkoju gerbimas užsienio reikalų ministrė, kad jūs atvykote su mumis pasidalinti savo tuo globaliu požiūriu. Du klausimai. Pirmasis dėl taikos instituto. Šią iniciatyvą aš tikrai labai remiu. Jūs pristatėte instituto pobūdį, tačiau man kyla klausimas dėl um, tam tikrų struktūrų ir galių sukaupimą, nes tas e, išorinės veiksmų tarnybos e, e, vaidmuo yra labai platus ir biurokratiškas. Ir po dviejų metų nuo veiklos pradžios man kyla klausimas dėl prioritetų, apie ką kalba ir Brok ataskaita. Ką mums daryti, kad e, mūsų požiūris būtų e, platus, nes regis mūsų turimi instrumentai nepanaudojami. Dėl to norėčiau šiek tiek pakritikuoti, pakritikuoti tai, ką mes turime. Tai yra tie įrankiai, kuriais mes galėtume pasinaudoti. Pavyzdžiui, saugumo ir gynybos srityje turime priemonių, kurių mes neišnaudojame. Toliau, kitas klausimas. Jūs keliavote į Rusiją, e, jūs ją aplankėte, tai yra misija, kuri puikiai veikia, tačiau kuri e, susiduria su problemomis, nes Rusijos vadovybė e, neleidžia jai veikti. Tai ar yra tie klausimai, kuriuos jūs bandote spręsti su Rusijos atstovais? Mr. Bild, I'll raise again the issue. Pone Kirilovai, pone Biltai, aš norėčiau iškelti vieną klausimą susijusi uh, e, įtampa uh, e, tarp Azerbaidžiano ir Armenijos. Po mm, Azerbaidžiano karininkų išdavimo Azerbaidžianui iš Vengrijos. Taigi šitos uh, naujienos yra labai keliančios susirūpinimą. Ir kągi galėtų ES daryti, kad tokių krizių nebebūtų. Čia galbūt galėtų būti jinai tarpininkė ESGP e struktūroje. Žinote, kad mūsų galios yra pakankamai ribotos, ar mūsų vaidmuo išlieka kaip stebėtojo ir kaip tarpininko. Ir e, ar e, čia būtų ta pati, tokia pati situacija kaip tarp Gruzijos ir Rusijos? Na, Rusija šiuo atveju, matau, kad e, paremia e, Armeniją ar Azerbaidžaną, bet kokiu atveju matome, kad e, Rusija vis dėlto yra partnerė kažkurios vienos konfliktuojančios šalies. Ar mes galime taikiai išspręsti Kalnų Karabachą? Kaip Jūs manote, koks mūtų, kaip sąjungos vaidmuo būtų sprendžiant šį konfliktą? Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Lamstrofui. Ačiū, labai malonu klausytis jūsų pasisakymo. Aš norėčiau užduoti kelis klausimus susijusius e, su Europos taikos institutu. Pirmas klausimas, kaip jūs, kaip jūs galite užtikrinti e, valstybių narių paramą? Jūs išgirdote pono Daržano nuomonę, kad prancūzai tikrai e, labai santūriai žiūri jie nelabai neigiamai, nelabai teigiamai žiūri į šitą institutą. Žinau, kad jūs nesate prancūzų valdžios atstovas, tačiau žinote, kad EIVT e mm, nelabai norėtų e, stipraus tokio instituto vaidmens. Mes žinome, kad yra Europos e, demokratijos priemonė, egzistuoja ir kitos priemonės. Aš, aš žinau, kad jūs dabar praleisite šiek tiek daugiau laiko Prancūzijoje, kad tikintumėte ten valdžios atstovus tokio taikos instituto reikšme ir gerumu. Taigi, kaip jūs galite įtikinti e, valstybės narės paremti tokio instituto idėją? Nes žinote, kad e, mes, e, mums reikia tokios priemonės, kuri būtų lankstesnė. Kitas dalykas, kaip jūs įsivaizduojate tokio instituto bendradarbiavimą su EIVT? Ar tai būtų tarsi papildoma priemonė, tai būtų dalis tikriausiai EIVT, pavyzdžiui, siekiant taikos proceso užtikrinimo Ar čia pagalvojate apie tokią bendrą struktūrą? Ir kitas dalykas tai yra finansavimas. Ar jūs skiriate laiko pasvarstymui, kaip bus finansuojamas tokios taikos institutas? Dabar reikia uh, truputėlį mm, pagalvoti apie uh, tą finansavimą, nes 2014 metai jau ant slengščio. Ačiū. Dabar kitas kalbėtojas. Pane Ibrisagič. Ordförande Karl, tack för en briljant Ačiū pirmininkė, ačiū Karlai už tokį puikų politinio peizažo pristatymą. Aš kalbėsiu kuo trumpiau. Du dalykus išskirsiu. E, vienas dalykas e, a, Kroatija. E, labai greitai jie taps mūsų nare, bet ten išlieka dar daug neišspręstų klausimų. Mes negalime vykti į valstybių monitoringo misijas, kai jos tampa uh, narėmis. Mes žinome, kad dar išlieka neišspręstų problemų tarp Bosnijos ir Kroatijos. Dar yra ir kitų potencialių e, nesutarimo taškų su kitomis kaiminėmis. Ar jūs esate galvoję, ar yra mums dabar kokių veikimo mechanizmų būdų, kad galėtume ir toliau išlikti konstruktyvus ir pasirūpinti, kad problemas bus išspręsos ir tada, kai Krotija jau taps ES narė? Kitas dalykas - Kosovas, o gal greičiau pasakius padėtis, kuri šiandien susidarė tarp Kosovo ir Serbijos, kai mes bandėme normalizuoti santykius tarp tų dviejų valstybių. Tuo pat metu, pavyzdžiui, matoma, kad Lietuva štai nėra dar ratifikavusi e, e, asociacijos su stabilizacijos sutarties su Serbija. E, Ir tai nėra vienintelė valstybė, kuri tai, e, nė, to nėra padariusi. Ar taryboje apie tai diskutuojate? Ar jūs kalbatės su Lietuva? Ar prašote, kad jie kuo greičiau ratifikuotų tą sutartį? Oh. Gracias, presidente. Eh, quería saludar a. Pone Romero López. Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pana Viltą atvykus pas mus į parlamentą ir iš tikrųjų e, vertinu jo vaidmenį, tai ir Švedijos vaidmenį šioje kovoje už taiką. Šitą, taiką, šitą kovą prasidėjo e, su Olafu Palme ir e, jinai vis dar tęsiama, kaip matome. Čia jūs kalbėti apie pirmąjį pasaulinį karą, dabar norėčiau kalbėti apie antrąjį pasaulinį karą ir apie tas visas konvencijas, kurios buvo sudarytos po karo. Daugelis valstybių pasi, pasirašė tas konvencijas, tačiau nesilaiko jų. Yra tarptautinė teisė, yra humanitarinė tarptautinė teisė, kuri turėtų būti taikoma, pavyzdžiui, Sirijos atveju, tačiau jos nesilaikoma. Tas teisės. Kodėl vis dėlto tos konvencijos, tos Ženevos, pavyzdžiui, konvencija, nesilaikoma jų. Ir ką gali Švedija padaryti, ir ką gali padaryti Europos taikos institutas arba taryba tokiu atveju. Mes e, galime taikyti kažkokią prevencinius sprendimus, tačiau išspręsti tų karinių konfliktų mes tikrai negalime jokiomis priemonėmis. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad mūsų galia turėtų būti vis dėlto ryštinga ir matoma, nes tik taip išlaikysime taiką. Taigi, iš, iš tikrųjų, kokia ta situacija? Žinoma, e, konvencijas pasirašė visi. E, turėtų būti užtikrinta taika, laimė, laisvė, saugumas visame pasaulyje, tačiau taip nėra. Ir pats karas e, atsiranda būtent dėl to, kad yra pažeidžiamos konvencijos nuostatos. O konvencijos pažeidžiamos, nes žmonės jaučia, sakykime, yra per daug spaudžiami, jie jaučia, jaučiasi engiami uh, savo vyriausybių, dėl to jie priešinasi. Taigi, tos konvencijos rezoliucijos iš tikrųjų uh, yra pažeidžiamos, tai yra brutali, žiauri realybė, mes tokiame pasaulyje gyvename. Mes manome, kad mes su visomis priemonėmis uh, galime mm, vis dėlto prisidėti prie taikos užtikrinimą, bet jau judėti tą linkme. Uh, Žinoma, mes gyvename tokiais laikais, e, kad dabar, sakykime, to konfliktų nutraukti negalima, tačiau galbūt ateityje bus įmanoma. Tai bent jau mes turime stengtis, tai yra vienintelis dalykas, kurį mes galime pasiekti bent jau šiuo metu. Jūs e, e, kalbėjote, mm, ponia Ivrizagič, švediškai. Tas, ta, tas reikalas su Lietuva, aš iš esmės turiu pripažinti, kad nežinojau, kad Lietuva neratifikavo to asociacijos sustarimo su Serbija. Uh, reiks e, pasigilinti tą klausimą. Aš žinau, kad e, e, Balkanuose yra nemažai problemų. Iš tikrųjų yra didelės ir mažos problemos. Tai Bosnijos ir Kroacijos tas klausimas iš esmės taip pat yra pakankamai svarbus klausimas. Na, tos problemos atsirado todėl, kad tai buvo viena valstybė. Jos priklausė vienai valstybei, bent jau istorijos knygose taip išliko. O dabar vis dėlto yra ES siena, kuri eis dabar kaip tik Kroatijos siena. Ir e, aš manau, kad e, e, Bosniai nu, užmerkė akis prieš realybę tokiu atveju. Čia, aš manau, kad Bosniai Mm, nematė tų daugybės problemų, kurios e, atsiras e, iš esmės nuo Liepos pirmos dienos, kai Kroatija įstos į Europos Sąjungą. Tai būtent žemės ūkio srityje, prekybos srityje. Na, visose srityse. Kągi mes galime padaryti. Tai, tai būtent mes turime mm, paskatinti komisiją veikti aktyviau. E, buvo susitikimas su, su komisijos atstovais, jie vyksta su užsienio reikalų ministrais, pakankamai dažnai ir e, mes aptarnėjame techninius dalykus. Mes turime e, išspręsti tuos klausimus, kad jie nedarytų neigiamo poveikio žmonių gyvenimams tose valstybėse. Pone e, Lamsdorf uždavė neblogų klausimų dėl Europos taikos instituto. Na, iš esmės pasiklausykime vieni kitų. Išklausykime visas nuomonės, bet iš esmės norėčiau pasakyti, kad nenorėčiau, kad Europos taikos institutas būtų e, mm, Europos institucijų dalis, nes tai susijęs tam tikrais trūkumais. Gal, galbūt tai būtų pusiau nepriklausomas institutas, e, kuris būtų, būtų arti ES susijęs su parlamentais arba kitomis demokratinėmis institucijomis. E, ir turėtų vis dėlto judėjimo laisvę. Tai va tokia buvo pradinė idėja. Jisai nebūt, neturėtų būti varžomas įvairių biurokratinių kliūčių, įvairių teisinių klausimų, kuriais e, turime vadovautis mes. Kitas dalykas - finansavimas. Galbūt finansavimą e, skirs e, kai kurios valstybės narės ir institucijos. Tai mes remiame kitas institucijas, panašus modelis galėtų būti taikomas ir e, šiam institutui finansuoti. Taigi, tai galėtų būti mišrus finansavimo mm, sprendimas, mm, tai užtikrinantis pusiau nepriklausomybė to instituto. Iš tikrųjų, tai tą pusiausvyrą yra pakankamai sunku mm, pasiekti, nes institutas yra, turi tam tikrą e, kompetenciją, bet tik tai ribotą, nes jis yra priklausomas nuo Europos Sąjungos. Uh, Bet jeigu jisai per daug priklausys ES institucijoms, jisai praras laisvę priimti atitinkamus sprendimus. Taigi būtent mes turime rasti tokį sprendimą, kuris patenkintų visas suinteresuotas šalis. Gal, galbūt, sakykime, ta, ta idėja nebus e, pritarta e, Prancūzijoje, galbūt turėsiu daugiau laiko Paryžiuje. Na, bet tai nieko irgi blogo. Dabar grįžtant prie Azerbaidžiano ir Kalnų e, Karabacho, aš norėčiau duoti Jums gerą atsakymą, bet neturiu tokio. Mes, kaip pirmininkaujantys šalis, bandėme parengti atitinkamą ES poziciją. Na, na, iš esmės penkias gal priemonės pasiteisino, nes iš tikrųjų padėtis yra sudėtinga. Bet pasiektas tam tikras pažangos lygis, mes pasiekėme tam tikrus sustarimus e, kaiminys politikos e, struktūroje. Yra labai didelis skirtumai tarp e, Armenijos ir Azerbaidžiano. Galbūt tegant tam tikrus vertus galima pasiekti kai kokio, kokiu nors sustarimu su, Azer, su Armenija, bet su Azerbaidžianu yra visai kitas reikalas. Mes turėtume pasimokyti iš praeities klaidų iš 2009 metų Nes e, mes nekreipiam dėmesio į, e, sakykime, į tos e, būsimo karo požymius. Ir karas gali kilti dar kartą mūsų kaiminystėje. Ir mes būtum, turime būti pasirengę, mes turime imtis visų priemonių, kad taikytume prevencinės priemonės, sustatytume iš anksto. Uh, Ir čia mes turime atkreipti dėmesį tą Kalnų Karabachą, at, e, bendradarbiauti su Rusija, atkreip, e, spręsti problemas susijusias su įtampa tame regione. Ir, nes kitaip karas arba konfliktas turės tikrai m, baisias pasiekmes. Dabar grįžtant m, prie e, Europos išos veiksmų tarnybos. E, bus patikta e, oficialia apžvalga kitais metais. Taigi, e, atrodo bent jau. E, aš bent jau buvau nustebintas, kai sužinojau kai kurios dalykus, tai Lisabonos sutartis turėjo suvienyti atitinkamą institucinę sąrangą ir ES nes matome, kaip yra tam tikrų įtampos šaltinių tarp EIVT komisijos ir tarybos. Ir mes matome, kad Europos išorės veiksmų tarnybė vis dėlto susijęs daugiau su komisija, nes e, e, ponia Keterinė Ašton yra e, komisijos vicepirmininkė. Na, galbūt tai yra geras dalykas, ypač kalbant apie plėtrą. Tačiau komisija daro daug įvairiose srityse. Tačiau jinai turėtų būti labiau integruota į bendrą globalę strategiją, kuri buvo nubriežta būtent Lisabonos sutartyje. Iš esmės, nežinau, ar galime e, pataisyti kažkaip e, tą institucinę sąrangą, bet kokiu atveju mes turime kartu bent jau bendradarbiauti, gerinti tą sąrangą. Mes turime apibriežti problemas, nurodyti jas. Žinoma, kitais metais mes EVT e, apžvalgą pateiksime, čia, žinoma, žvelgsime ir, pavyzdžiui, Proko pranešimą. <laughs> Jums malonu, kad atsižvelgsime į jūsų pranešimą. Uh, Ir bet kokiu atveju e, tai prisidės prie mūsų diskusijos su taryba ir komisija, kaip pagerinti apskaitai mūsų užsienio reikalus. Kaip mes galime toliau plėtoti EIVT, nes iš principo jį e, veikia neblogai, tačiau lieka dar daug nenuveiktų darbų. Gruzija. Čia buvo pasakyta, kad aš buvau Rusijoje, bet aš nebuvau Rusijoje. Aš buvau ten anksčiau. Tai bet, bet kokiu atveju. Atsiprašau, aš vėl to buvau Rusijoje, bet nekalbėjau apie Gruziją. Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misija tai yra labai svarbus dalykas. Ir iš esmės e, e, jie neturi didelių priekaištų Gruzijai. Bent jau mes negirdime tų priekaištų, tai reiškia, kad, daro, kad tikriausiai viskas yra neblogai. Žinoma, e, po, po karo ten reikia e, skirti daugiau dėmesio, daugiau pagalbos, siekiant atkurti buvusią padėtį. Taigi rytų partnerystė ir integracijos e, perspektyvos tai yra e, tarsi gairės e, Gruzijos visuomeniai siekiant glaudžiau bendradarbiauti su Europos Sąjunga. Tai yra mm, stimulas jiems kažko siekti, nes jie turi prieš akį sėkmės istoriją, kuri įvyko Europos Sąjungoje. O, tai, o, o rusai pripažino pietuose, tie ir Abhaziją, kaip nepriklausomas valstybės. ir jums netgi pavyko Kas dar pripažinta? Na, Naūrų netgi pripažinta buvo. Ai, Naūrų, Nikaragva ir e, galbūt dar e, kažkokią valstybę pripažino. Niekas ja, neprisimena, kaip ta valstybė vadinasi, bet jinai irgi pripažino pietų Osetiją ir Abhaziją. Na, tai iš tikrųjų tai yra puikus pavyzdys, kaip, e, kaip yra vystoma Rusijos užsienio politiką, kokia jinai sėkminga. Tačiau bet kokiu atveju mes turime e, mm, vis dėlto ilgalaikių laikotarpių e, traktuoti šią problemą. Nes e, iš esmės galbūt žvaigždžių padėtis pasikeis, galbūt pasikeis situacija, bet kokia atveju mes turėsime imtis veiksmų šioje srityje. Uh, Ir galbūt su Abhazija ir Pietų Osetija mm, atsiras e, tokios e, sritis, kur e, Europos taikos institutas turės veiklos. Mes, kad jau sužinojome, kad Naurų vėliavoje yra švediškos vėliavos spalvos, tai yra mėlyna ir geltona, nežinojau tai. Na ir ukrainiečiai turi panašias spalvas, ponė Pietelė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Džiaugiuosi jūs vėl matyti čia ir aš sutinku su tuo, ką jūs sakėte, išdėstydamas bendrus pastebėjimus apie Balkanus. Čia tarp mūsų yra daug žmonių, kuriems šiek tiek neramu dėl to, kas dedasi kai kuriuose Balkanų šalise - Bosnijoje, Hercegovinoje, Makedonijoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Aš manau, kad būtų naudinga pademonstruoti daugiau politinio ryštingumo šio požiūriu. Žingsniai prieki yra reikalingi, bet manau, kad yra ir kitų šios konkrečios zonos veikėjų, kurių interesai ne visuomet atitinka Europos interesus. Kuo daugiau Europos tame regione bus, E, tuo e, mažiau mes būsime įtakingi. Turime kalbėti apie didesnį įtakingumą Europos ir e, pačios Europos viduje. Balkanai ES taikos darbo tvarkėje dar išlieka. Jūs pats tame regione esate labai daug dirbęs. Gal galėtumėt konkrečiau papasakoti apie Bosniją, Hercegoviną ir Makedoniją? Galbūt šitą pasakytumėte ir apie Turkiją. Dabar žodis Σοφοκλέη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μπίλτ για την παρουσίαση. Ačiū ponė pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti ponui Bilt už labai nuoseklų pasisakymą, kruopštų e, nuodugnų pasisakymą. Ir aš norėčiau dabar paminėti tai, ką jis kalbėjo apie Turkiją. Jis teigia, kad ES Turkijai yra viena iš pagrindinių prekybos partnerių. Aš galėčiau pasakyti, kad e, Turkija irgi gali tapti pirmąją prekybos partnerę ES. Ar ponė Biltai, jūs žinote, kad Turkija ir toliau atsisako pripažinti Kipro Respubliką? Ir tai darydama, ji atsisako pripažinti valstybę, kuri yra visa teisė ES narė. Ar jūs žinote, kiek skirtingų rezoliucijų yra priimta jungtinėse tautose, kurios yra Turkijos nepriimamos, kurios yra Turkijos neįgyvendintos? Ar jūs tą patį sakytumėte apie Turkiją, ką sakėte dabar, jeigu jie atsisakytų E, Švedijos laivus, e, e, Švedijos laivams leisti švartuotis Turkijoje. Ar jūs taip pat sakytumėte, jeigu Turkija nepripažintų Švedijos kaip valstybės? Aš žinau, kad švedai yra padarę labai daug, prisidėdami prie taikos visame pasaulyje. Aš tai visapusiškai pripažįstu. Ponas Lyzek. Dėkoju, ministrė. Kaip uh, pranešimo apie Gruziją rengėjas, aš norėjau pateikti klausimą apie šią šalį, bet jūs jau atsakėte, aš jūsų nuomonę sutinku, todėl nekartosiu. Buvo pateiktas klausimas apie Gruziją, apie Kalnų Karabachą, mes galėtumėm paklausti ir apie Padnestrės regioną. Apibendrinant visą tai, man atrodo, kad mes ES turime vis didėjančią komunikavimo su partneriais problemą. Turiu galvoje partnerius iš Rusijos federacijos. Norėčiau paklausti, ar jūsų akimis egzistuoja šviesa tunelio gale? Sprendimo e, galimybė yra pati Rusija, Maskva. Maskva turi nulemti, kaip mes galime juos įtikinti, kad jie pripažintų mūsų argumentus. Ačiū. Ponas Landsbergis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, gerbiamas ministrė, už tai, kad sutikote čia atvykti. Mano klausimas yra mažas. Spalio pirmoji diena - Gruzija. Įvairios prognozijas, neįskaitant ir ne, netmetant ir pačių blogiausio. Kaip žinome, kariuomenės koncentracija Gruzijos teritorijoje, buvusiose Rusijos okupuotose teritorijose, e, turbūt tie kariuomenės padaliniai yra pasirengę okupacijai, jeigu tik pasitaikytų pretekstas, kaip kad buvo 2008 metais. Taip, e, rinkimų padėtis tikrai nėra normali. Galbūt Grusijos administracija mėnesio ir dviems galėtų atidėti rinkimus, kol uh, E, rusų besipraktikuojanti kariuomenė pasitrauks namo. Bet jeigu taip nesitiks, kokios būtų prielaidos? Jeigu Rusijos oligarchai kas gaus pakankamą balsų procentą ir kils kažkokie protestai, arba jeigu kils kažkokie protestai, kodėl jo pinigai nelaimėjo? Ar negali būti taip, kad Rusijos kariuomenė perkel savo pratybas į Tbilisi? Ar negalima Kremliaus iš anksto paklausti? Antras klausimas. Jūsų nuomonė. E, Europos institucijose, jūs jau paminėjote, e, yra dedamos pastangos nekalbėti apie realų Kalnų Karabachą e, statusą ir Armenijos karinę kontrolę. Kas, ne, kokia situacija nesukurtų kliučių taikos, e, taikiam sprendimui. Ir matome, kad Azerbaidžiano e, teritorijų okupavimas šiandien yra e, tam tikras vertinamas kaip problema. E, ir Rusija pradeda laimėti diplomatinėme konkurse ir deda pastangas, kad neteisingas status quo būtų išlaikytas. Ar galėtų Europos institutas, taikos institutas laikytis kitokios, vaisingesnės pozicijos? Uh, much, uh, Minister, as... Ačiū gerbiamas ministrė, kaip matote, labai džiaugiamės matydami jūs čia ir jūsų klausydami, jūsų turiningų atsakymų džiaugiamės girdėdami. Panas Landsbergis pateikė mano klausimą jau apie Gruziją, bet aš dar norėčiau paklausti. Dabar prieš rinkimus matome, kad iš opozicijos pusės kyla daug provokacijų, ponas Ivanišvili, pavyzdžiui. Ir daug kas galvoja, kad tie provokaciniai ženklai ateina iš Maskvos, dėl to padėtis įkaista. Mano klausimas, kaip jūs vertina tą situaciją? Antra pastaba. Dėl Kalnų Karabaho. Labai džiaugčiausi, jeigu jūs pasakytumėt, kad turite atsakymą, kaip pasi, sustiprinti ES vaidmenį. Nes kitaip, man atrodo, bus per vėlu ir mes e, galime tikėtis, kad pasikartos 2008 metai ir tai, kas įvyko Gruzijoje, bet aš bijau, kad Kalnų Karabahe konfliktas būtų žymiai didesnis. Trečias dalykas, labai specifinis, konkretus klausimas. Aš esu iš Latvijos. Latvijams šis klausimas labai uh, svarbus dėl Europos komisijos pradėto Gazprom tyrimo. Putinas uždraudė suteikti informaciją šiam tyrimui. Kaip jūs įsivaizduojate, kokia bus šio proceso ateitis? Ką? Well, on the, um, on, on the last question, that is, of course, a... Dėl paskutinio klausimo, taip, tai yra komisijos pradėta procedūra ir komisija teisiškai atsakinga už tai ir tikiuosi, kad Gazpromas Maskvoje, žinoma, paprašė apsaugos ir jie nebegali duoti tos informacijos, jie nėra įpareigoti. Bet aš apie tai nieko nežinau ir aš beje neturėčiau to žinoti, nes tyrimą atlieka komisija ir valstybės negali, nei parlamentas įtakoti to tyrimo. Bet man atrodo, kad komisija jau praeitie įrodė, jog tokiuose bylose jinai elgesi labai ryštingai ir tikiuosi, kad ir dabar jinai tą įrodys. Toliau grįžtu prie Gruzijos ir pono Landsbergio klausimų, kelių klausimų. Svarbu yra tai, kad mes parodime savo susirūpinimą. Visi privalo laikytis žaidimo taisyklių, tai yra rinkimų taisyklių. Ir mes, e, kaip ES, turime Gruzijoje daugiau rinkimų stebėtojų nei kita valstybė pasaulyje. Žinoma, rinkimai bus stebimi rinkimų metu paskiau ir po, kelias dienas po rinkimo mes turime stebėti rinkimų kokybę. Tai yra tokia mūsų žinia Gruzijai. Tiek E, prezidentiniai daugumai, tiek ir e, opozicijai. Ta pati mes turime e, pasakyti ir Rusijai, nes mes stebėsime tuos rinkimus. Tai bus ne tik ES, bet ir kiti tarptautiniai stebėtojai. Nereikėtų drumsti vandenų, nes kai kur problema yra visiškai nežinoma. Pavyzdžiui, JAF, Floridoje arba kitose valstijose, kur visiškai nebuvo atliekami tokie rinkimų stebėjimai. Mes turime būti dėmesingi. Europos parlamentas turi e, atlikti savo vaidmenį, yra ir Europos taryba, Bet kokiu atveju mūsų žmonės yra patikimi, mes e, turime jų klausyti ir neatsižvelgti į tuos, kurie gali drumsti mūsų vandenis. Dėl e, Kalnų Karabacho aš tikiuosi, aš jau atsakiau. Atrodo, kad e, procesas krypsta prie to, jog bus rengiamas susitikimas ir mm, prezidentas Medvedevas apie tai atrodo yra, buvo e, informuotas, ypač apie pasikeitimus. Kol kas po to e, susitikimo daug pasikeitimų ir neįvyko. Tai yra dėja keistoka. Aš manau, kad diplomatų užduotis šiuo metu yra nuraminti situaciją, nes e, dabar jinai yra per diem įkaitinta ir jinai tampa nekontroliuojama ir pasiekmes gali būti nenumatomos. Taigi tokia žinia mes turime siūsti tiek Rusijai, tiek JAV. Ir paskiau žiūrėkime, ar yra galimybių pratesti e, susitikimo e, pasiektus rezultatus. Mes aiškiai turime remti politinio proceso priemonės, nes e, jeigu konfliktas ir toliau tęsis, tai jisai bus e, tik sudėtingesnis. Dėl Padnestrės regiono Rusijos atstovams mes aiškiai išdėstėme savo poziciją. Ir tai rodos, kad tai yra vienintelis dalykas, ką mes galime pasakyti. Toliau Turkija. Žinoma, yra tai pirmoji ES prekybos partnerė. Kartais net sakau, jog mes turėtume kalbėti labai aiškiai, jog Turkija nėra pagrindinė, nes yra ir kitos valstybės, pavyzdžiui, Kinija, kur yra pagrindinė mūsų prekybos partnerė, bet man kaip užsienio politikos specialistui aišku, kad norint konstruktyvaus bendradarbiavimo, tai mes turime aiškus prioritetus - JAV, o paskiau Turkija. Dėl to klausimų nekyla. Deja yra dalykų, kurių mes negalime ir įtakoti. Čia, žinoma, yra ir Kipro klausimas. Nesenai ten buvau nuvykęs, kalbėjau su jungtinių tautų atstovais Nikosijoje. Ir faktas toks, kad jung... Europos Sąjungos sostinė yra ginama tam tikra uh, pilkąją zoną, kuri įrodo mūsų politinių ir diplomatinių priemonių nesėkmę. Praktiškai mes ką nors pakeisti sunkiai galime. Galbūt kiti galėtų padėti spręsti šitą Kipro problemą dėl pačio Kipro arba vardan dėl, dėl pačios Europos Sąjungos. Bet aišku, kad dažnai mes užsimerkime ir tiesiog bandome pamiršti šitą problemą. Toliau. Atrodo, kad e, Balkanais kai kas iš mūsų susirūpinęs e, per daug. Kartais susidaro įspūdis, kad e, kai kas jau pavargo nuo tų Balkanų, bet jūs suprantate, atrodo teisingai, kad nuo Balkanų priklauso ir saugumas, ir kiti klausimai. Bet jūs žinote, kad istorija plėtojasi pamažu. Ir mūsų turimas vienintelis instrumentas tai yra Europos integracija. Bosnija yra sudėtinga valstybė. Pastebėjau, kad Sarajeve buvo nutrauktas nacionalinio muziejaus finansavimas, kuriam buvo išeikota nemažai iš Švedijos mokesčių mokėtojų pinigų. Ir kai, buvo, kai vyko susitikimai, mes bandėme derinti trijų valstybių atstovų pozicijas bet dabar jos nesutarė, kaip bus finansuojamas tas nacionalinis muziejus, finansavimą nutraukė Bosnija. Neva pateikiama Bosnijai nepalanki pozicija tame muziejuje. Taigi, Kipras išlieka padalintas, yra ta zona, tačiau Bosnijoje tarp skirtingų šalių jūs, e, šalies dalių galite keliauti net nepastebėdami sienos e, ribų. Tikrai jūs turite nusimanyti, e, norėdamas suprasti, kur yra ta sienos riba. Taigi yra ir pozityvių e, poslinkių. Toliau, Makedonija. Žinoma, mes turime su ją tęsti darbą. Žinau, kad komisija yra ryštingai nusiteikusi, ir mes e, paremsime ir tarybos veiksmus. Turbūt aš neatsakiau visus jūsų užduotus klausimus, bet galbūt tai buvo nors koks komentaras. Dėkuoju. Like that... Ačiū. Norėčiau priminti, kad galite tęsti šią diskusiją po 2.30. EG2 salėje ir iš esmės visi yra apkeičiami prisijungti. E, 5G2 e, e, salėje.